Eskime darbą. Pirmas mūsų darbo tvarkės e, punktas yra ponios Rys pranešimas dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialiosios medicinės paskirties maisto produktų. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjai keturioms minutėms, ponė Rys. Sarah Rees Oui, voilà. Le micro. Voilà, voilà, voilà. <laughs> Je remercie, Monsieur le Président. Ačiū, pirmininkė komisarė. Būčiau norėjus pasveikinti ir pirmininkaujančią Daniją, bet. Taigi, ypač norėčiau iš pradžių padėkoti pandėlangs Arvijai ir Liota Kalšliuter taip pat, tai yra mm, kolegoms, kurie labai daug dirbo iš savo atitinkamų frakcijų, buvo šešėliniai pranešėjai ir tikrai prisidėjo prie to, kad mūsų dokumentas būtų daug tvirtesnis, kad parlamentas nebūtų susiskaldęs šio klausimu. Tai yra labai svarbus klausimas mūsų piliečiams, šeimoms, labiausiai pažeidžiamoms vartotojų grupėms Tai, tai yra to, toms grupėms, kuriams labai svarbu šios ryties teisės aktai. Mes diskutuosime šį tekstą ir balsuosime dėl teksto, kuris yra labai svarbus kūdikiams, vaikams iki trejų metų ir asmenims, kurių e, mytybos poreikiai yra specifiniai. Taigi tai yra m, maždaug 2 procentai mūsų maisto produktų rinkos, kuri yra skirta specifinių poreikių asmenims. Noriu patikslinti, kad komisija e, tinkamai pasielgė prieš 35 metus prieimusi teisės aktus e, specifinių dietinių poreikių asmenims ir e, skirtiems produktams ir aš noriu ypač pabrėžti tai, kad aišku, toje srityje, šių maisto produktų srityje reikia atitinkamos tvarkos, reikia patobulinti teisės aktus, nes ne visuomet vartotojai turi galimybės laisvai rinktis šioje rink, maisto produktų rinkoje. Taigi vasario 10. 9 dieną buvo pateiktas pranešimas ir čia buvo pasiūstas labai aiškus signalas uh, kad komisija supaprastintų šios ryties teisės aktus ir atsisakytų dietinių maisto produktų savokos. Tai yra labai gerai. Kalbame apie trijų rūšių maisto produktus. Tai yra kūdikiams ir vaikams, jauniems vaikams skirti e, maisto produktai skista forma ir specifinių poreikių asmenims skirti produktai. Tai yra, šie žmonės ne visuomet turi galimybę laisvai rinktis maisto produktus, tad labai svarbu yra priimti labai griežtas taisyklės dėl produktų ženklinimo, sudėties ir taip toliau. Taip pat labai svarbu, kad buvo kalbama apie šių teisės aktų taikymo sudėties išplėtimą, apimant ir kitas pažeidžiamas grupės. Tai yra asmenys, kurie turi viršsvorio ir turi laikytis e, labai griežto mytybos režimo iki 1200 kilokalorijų per dieną ir taip pat asmenims, kurie netoleruoja glitimo ir kurie tikrai labai kenčia dėl, to, dėl tos problemos ir mums reikalingi atitinkami teisės aktai, kurie apsaugotų labiausiai pažeidžiamus tarp mūsų. Taigi labai svarbu, svarbios yra tos teisės nuostatos. Aš noriu noriu taip pat mm, kalbėti apie mūsų įmonių dinamiką, mūsų MVI Europoje, tai yra inovacijų e, darbo vietų kūrimo variklis Europoje, ar tai Italijoje, ar Vokietijoje, ar kitur. Belgijoje, pavyzdžiui, e, dirba įmonės, kurios e, taip pat gamina ir produktus be glitimo. Ir labai svarbu, aišku, galvoti apie tai, E, komisijos pasiūlymas e, kiek neramina e, dėl to, kad pavyzdžiui, kas yra pasiūlyta dėl 2006 metų reglamento dėl um, pareiškimų ant maisto produktų iki milijono eurų um, tokiomis sąlygomis, uh, kalbėtumėm apie tokias sumas, taigi kaip galime užtikrinti tinkamą konkurenciją. Labai svarbu, aišku, um, pasirūpinti, kad MVI būtų sudarytos palankios sąlygos uh, dirbti bendroje rinkoje. Aš noriu taip pat, um, aišku, pasakyti, kad uh, šešėlinių pranešėjų darbas buvo labai svarbus. Ir, uh, Aš nenorėčiau mm, vėl pradėti diskusijų dėl to, kas jau buvo susitarta komitete, bet vis tik tai um, aš norėčiau dėl pesticidų, pavyzdžiui, paminėti 84 punktą ir 63 pakeitimą ir aš tikrai mm, labai laikyčiaus savo pozicijos ir dabar labai lauksiu šešėlinių pranešėjų pasisakymo. Dėkuoju poniai Rys. Dabar komisijos vardu ponas Dali. Taigi žodis Europos komisijai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Atsižvelgianti geros teisėkoros principus, komisija savo pasiūlymų dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų ir specialios medicinės paskirties maisto produktų siekia supaprastinti esamus teisės aktus, panaikindama taisyklės, kurios yra prieštaringos arba nebeaktualios. Pažeidžiamų visuomenės grupių apsauga yra vienas iš mūsų šiandien aptariamų pasiūlymų tikslų. Prieš perinant prie pasiūlymo turinio, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Rys už parengtą pranešimą, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Neturėčiau pamiršti ir kitų komitetų IMKO ir ITRE indėlio. Komisija džiugina bendrą Europos parlamento poziciją, matoma iš pakeitimų pasiūlymų. Komisijos pasiūlymų būtų atsisakyta dietinio maisto savoka. Ši savoka šiandieną laikoma atgyvenusią, atsižvelgiant į maisto produktų rinkos evoliuciją per pastaruosius dešimtmečius. Labai malonu, kad e, Europos parlamento nariai pritarė šiam požiūriui ir pritarė tam, kad turėtų būti peržiūrėti esami teisės aktai. Siūlomo reglamento projekto taikymos rytis bus ribota ir apimsti gerai žinomas maisto produktų grupės, skirtas pažeidžiamoms visuomenės grupėms - kūdikiams ir mažiems vaikams, bei asmenims, kurie turi laikytis dietos prižiūrimi medikų. Kai kuriais pakeitimais siūloma į reglamento taikymo sritį įtraukti liekninančius maisto produktus, kurie galėtų pakeisti prastai naudojamus produktus. Esu įsitikinęs, kad e, tokie maisto produktai turėtų būti reglamentuojami horizontaliomis maisto produktų teisės aktų nuostatomis. Tačiau aš suprantu parlamento nuogastavimus ir esu pasirengęs pagalvoti apie tokių produktų įtraukimą į pasiūlymų taikymo sritį. Tačiau negaliu pritarti tam, kad e, maisto produktai skirti glitimo natūraliuojantiems asmenims būtų įtraukti į reglamentą. Tai nėra būtina, be to tai nedėrės su glitimo E, netoleruojančių asmenų interesais, kuriems yra skirti šie produktai. Taip pat tai netitiks geresnės teisėkuros ar supaprastinimo principų. Sutinkame, kad svarbu išsaugoti esamas taisyklės tokiems maisto produktams. Tačiau Šis tikslas bus pasiektas paprasčiau ir geriau, jeigu šios taisyklės bus perkeltos į neseniai patvirtintą reglamentą dėl vartotojų informavimo apie maisto produktus. Be to, toks perkelimas garantuotų, kad esamos taisyklės bus taikomos ir nepakuota maistui, kas užtikrintų didesnę ir platesnę glitimo netoleruojančių asmenų apsaugą. Buvo pateikta pakeitimų dėl ženklinimo nuostatų ir riboto pesticidų naudojimo kūdikiams skirtame maiste. Aš sutinku su parlamentu dėl kūdikių ir mažų vaikų apsaugos ir iš principo galiu pritarti pateiktiems pasiūlymams. Tačiau, kaip visa tai turėtų būti įgyvendinta, turi reglamentuoti specialus deleguotieji aktai. Taip pat pritariu pasiūlymui dėl ataskaitų rengimo apie sportininkams skirtus maisto produktus ir mažiems vaikams skirtą pieną. Iš kitos pusės negaliu pritarti pakeitimams, kuriais siūloma sukurti ir atnaujinti sąjungos medžiagų sąrašą deleguotų, o ne įgyvendinimo aktų procedūrą. Komisijos pasiūlymas dera su Lisabono sutartimi ir komisijos gairėmis dėl deleguotųjų aktų. Todėl komisijos požiūris neturi būti keičiamas. Reikalavimas leisti valstybėms narėms patvirtinti griežtesnės reklamos taisyklės visiems kūdikiams ir vaikams skirtiems maisto produktams, jų neišskiriant, būtų neproporcingas reglamento tikslams ir gali įtakoti gerai veikiančią vidaus rinką. Kaip matote, yra daugiau dalykų, dėl kurių sutarėme, nei dėl kurių nesutarėme. Esu įsitikinęs, kad diskusijos tiek parlamente, tiek taryboje prives prie gero galutinio rezultato antrojo svarstymo metu. O dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonės. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui, dabar pramonės komiteto vardu ponas Takula. Haluan kiittää raportoja Fredrik Riisiä Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti pranešėją Frederik Rys su kokybiškai atliktų darbų. Aš rengiau nuomonę šiam pranešimui ir tikrai mano užduotis buvo labai paprasta. Bet noriu pabrėžti, kad šis tekstas yra itin svarbus, kadangi yra kai kurie elementai galiojančiose teisės aktuose, kurie yra pasenę. Kalbame apie e, pieno produktus skirtus vaikams. Ir čia turi būti, pavyzdžiui, šių produktų mažiems vaikams ženklinimas labai aiškus tam, kad būtų lengva suprasti tai, kas yra parašyta, kad nebūtų tokių elementų, kurie mm, paskatintų žmonės suklysti renkantis tokius produktus. Taigi vartotojai turi garantuotai žinoti, ką jie perka. Ir pats turiu patirties šioje srityje, perkant pavyzdžiui um, pieno mišinius vaikams reikia, kad reklama ir ženklinimas būtų visiškai aiškus, kad, vis, kad bet kokiu atveju vartotojai galėtų tikrai pagristą informaciją rinktis. Dabar vidaus rinkos komiteto vardu, ponė Ivanova. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, kolegos. E, šis, šie, šis teisės aktas pateiks daug privalumų. Visų pirma, vartotojai bus e, veiksmingiau apsaugoti. Ženklinimas turi būti aiškus, lengvai suprantamas ir neturi būti teiginių apie sveikatingumą. Ir taip pat turiu pasakyti, kad dietinių maisto produktų savoka yra ne, netinkama, nes nėra jokių įrodymų įrodančių, kad jie tikrai tinka dietai. Taip pat yra numatoma vartotojų apsauga, pažeidžiamų vartotojų grupių apsauga. E, turime užtikrinti, kad pienas skirtas kūdikiams ir mažiems vaikams būtų griežtai reglamentuojamas. Ir reikia e, taip pat tolesnių tyrimų, kurie parodytų, ar pienas tikrai prisideda prie vaikų augimo. E, šis e, teisės aktas padės vidaus rinkai geriau funkcionuoti, taip pat sumažės administracinė našta įmonėms, padidės skaidrumas ir bus skatinamas laisvas prekių judėjimas. Tikiuosi, kad bus paremtas subalansuotas pasiūlymas, kuris užtikrintų optimalią vartotojų apsaugą. Sveikinu pranešėjus ir visus e, komiteto kolegas puikiai bendradarbiavus. Dėkoju poniai Ivanovai. Dabar kalbėtojų frakcijų vardu, visų pirma, PP e frakcijos vardu, ponė Dėlangė, pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė. Noriu pritarti pranešėjos linijai, tikrai labai sveikinu ją atlikus puikų darbą ir šis teisės aktas yra tikrai labai svarbus, nes tai yra maistas skirtas tikrai specifinių poreikių asmenims ir dabartiniai teisės aktai um, yra tokie, kad ne visuomet apima tuos produktus, kurie yra labai svarbus ir tie teisės aktai ne visuomet leidžia apsaugoti pažeidžiamų grupių E, asmenys, ypač kūdikius ir vaikus, mažus vaikus ir asmenys, kurie turi specifinių dietinių poreikių, pavyzdžiui, kurie netoleruoja glitimo. Dėl tos priežasties mes niekaip nesuprantame, kodėl komisija nenori įtraukti ir šios maisto produktus į šio teisės akto taikymo sritį. Aš mm, manau, kad tikrai mes atlikome savo darbą puikiai, pranešimas buvo paremtas didelę daugumą ir aš tikiuosi, kad ir plenarniai sesijai šis mm, dokumentas sulauks labai plataus palaikymo palaikymo. Labai svarbu yra dėrybas paspartinti, sustiprinti mūsų mandatą, kad tikrai kaip galima greičiau būtų susitarta, nes mes kalbame apie labai svarbius maisto produktus, pavyzdžiui, um, maistą, kuris yra skirtas kūdikiams ir mažiems vaikams. Ir reikia paklausti, ir iš tikrųjų ar tas maisto produktas yra tikrai būtinas vaikams, mažo, mažiems vaikams, ar eina kalba tik tai apie kažkokį tai šiek tiek pagerintą pieną, kur tik tai pridėta keli vitaminai. Manau, kad labai svarbu visų pirma galvoti apie vaikų sveikatą ir galvoti, ar tikrai nebus, pavyzdžiui, diabeto rizika didinama ir taip toliau. Aš norėčiau, kad ir toliau būtų išlaikytas didelis dėmesys, nes kalbame apie Europos piliečius, Europos vartotojus. Ačiū. Toliau socialistų frakcijos vardu. Poniai Sarbu žodis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai, kadangi jie atsižvelgė į savo kolegų pastabas. Rengdama šį pranešimą, taip pat vertindama pakeitimų pasiūlymus. Kai dėl šio reglamento, tai jo tikslas yra užtikrinti, kad žmonės turėtų būti tinkamai informuoti apie maisto produktus. Pastaraisiais dešimtmečiais teisės aktai buvo tobulinami, dabar vartotojams užtikrintas didesnis skaidrumas ir informavimas. Tačiau kalbant apie E, na, dietinius e, produktus, matome, kad teisės aktai nebuvo keičiami. Todėl džiaugiamės komisijos pateiktų pasiūlymų, taip pat ir Envi komiteto pateiktais pakeitimais. Na, aš e, turėjau abejonių dėl kūdikiams skirtų mišinėlių reklamos. Kaip visi žinote, nepaisant reglamento nuostatų, dažnai e, tokie produktai yra reklamuojami. O moteris, kurios vis dar maitina vaikus e, kūdikius krūtimis, skaičius mažėja. Pagal teisės aktus e, na, yra tam tikrų spragų, kurios tiesiog leidžia ignoruoti tam tikrus reikalavimus. Dabar dėl kūdikiams skirto prie pieno. E, nėra jokių įrodymų, kad šis produktas yra daug geresnis nei įprasti produktai. E, manau, kad apskritai toks produktas yra brangesnis ir tiesiog yra alternatyva įprastam pienui. Tačiau, kaip matome, šiuo pienu yra prekiaujama ir dėl tos priežasties, na, turėtų būti kažkaip ir reglamentuojama šio produkto reklama. Reglamento tikslai yra aiškus - būtina geriau informuoti žmonės apie maisto produktus. Dėkoju. E, yra iškelta melinoji kortelė. Ar sutiksite atsakyti į klausimą? Prašome. Dank, danke, Herr Präsident. Äh, ich möchte die... Ponas Rubik. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą poniai Sarbu. Pagal šį reglamentą matome, kad e, didės e, biurokratinė našta, pavyzdžiui, dėl pesticidų ribojimo ir panašiai. Taigi norėčiau sužinoti, kodėl ES na, bandoma kaip ir kurti e, papildomus teisės aktus tuo pačiu klausimu. Prašome, ponė Sarbo žodis. Remiantis esamais teisės aktais, matome, kad yra ta, na, yra spragų, e, kurias ir išnaudoja tam tikri e, gamintojai. Atsižvelginti tai reikia teisės aktų, kurie būtų griežtesni ir kad visiems viskas būtų aišku ir kad būtų priimtinas toks sprendimas, kuris būtų priimtinas visiems. Ačiū poniai Sarbu, toliau Alde frakcijos vardu, ponia Parmanova. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai visų pirma norėčiau pasveikinti kolegę Frederik, parengus pranešimą ir puikiai padirbėjus, taip pat pasiekus tvirtų kompromisų dėl šio dosie. Pasiūlymas, kurį pateikė komisija, yra skirtas užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį E, susijusius su vaikams ir kūdikiams skirtų maistų ir specialios e, medicinės paskirties maistu. Aš manau, kad parlamentas e, svariai prisidėjo prie to, kad būtų sustiprintas šis tikslas. Džiaugiuosi tuo, kad pakaitiniai maisto produktai, kurie pakeičia dienos kalorijų normą, yra reglamentuojami specialiais teisės aktais ir dėl to yra užtikrinamas griežtesnis jų sudėties reglamentavimas ir taip pat vartotojų apsauga dėl teiginių apie e, sveikatingumą ir maistingumą e, pagerinto maisto produktai kūdikiams e, pieno produktai kūdikiams, maistas kūdikiams yra mūsų diskusijų rezultatas. Ir manau, kad šie produktai bus reglamentojami ne tik šiame teisės akte. Ir dėl to labai džiaugiuosi, kad yra pateiktas komisijai prašymas toliau analizuoti šios produktus ir išnagrinėti, ar nereikia specialių teisės aktų skirtų šiems produktams, ypač kalbant apie vaikus nuo vienerių iki trejų metų. Svarbu, kad būtų užtikrinta griežta šių produktų sudėtis, taip pat ženklinimo tikslumas ir taip pat informacijos pateikiamos apie šios produktus e, tikslumas. Vaikų sveikata turi būti mūsų prioritetas ir turi imti viršenybę prieš rinkos apsaugą. Pone Parvanova, jums yra. Pana Šleter nori užduoti Jums klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate? Taip. Pirmininkė, aš tiesiog norėjau informuoti Jūs, kad aš kalbėsiu žaliųjų frakcijos vardu, o ne ponas Rivazy, kuris yra kit... O ne ponė Rivazy, kuri yra e, sąraše. Taigi, Pone Parvanova, galite atsipalaiduoti, pona Šlyter neturi jokių priešiškų ketinimų jūsų atžvilgių. Taigi žodis jums, ponė Šlyter. Ačiū pirmininkė, mes puikiai bendradarbiavome. Kalbėsiu švediškai. Dirbant šį darbą, mano išeities taškas buvo būtinybė apsaugoti vaikus, apsaugoti vartotojus. Mes iš dalies pasiekėme šių tikslų, supaprastinome taisyklės. Labiausiai džiaugiuosi tuo, kad yra numatyti reklamos apribojimai. Tai yra reklamos apie e, kūdikių maistą, mišinius kūdikiams. Taip pat norėčiau pritarti pakeitimams, kuriais siekiama nustatyti dar griežtesnės taisyklės dėl pesticidų. E, patys e, neigiamiausia poveikia turintis pesticidai negali būti naudojami gaminant maistą kūdikiams. Tai yra nepriimtina ir aš tikiuosi, kad mes sulauksime pritarimo dėl mūsų pakeitimų, nors taisyklės jau yra sugriežtintos. Taip pat reikėtų atsisakyti ir visiškai nenaudingų specialių maisto produktų kategorijų. Tikiuosi, kad komisija, taryba ir parlamentas ras tinkamą sprendimą, kad padėtume ne tik tiems asmenėms, kurie netoleruoja glitimo, bet ir tiems, kurie netoleruoja pieno baltymų ir sojos produktų tada turėsime visą apimančius teisės aktus, kurie apsaugos visus vartotojus. Noriu padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo dirbant šį darbą. Ačiū ponui Šliuter. Dabar konservatorių ir reformistų grup, frakcijos vardu ponė Gerlin. You, also... Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus. Geresnis reglamentavimas turi supaprastinti taisyklės kad būtų galima jas lengviau suprasti ir gyveninti. Ir ta gyja yra aiškiai e, komisijos pasiūlyme. Aš visiškai pritariu, kad kūdikiai, vaik, maži vaikai, e, asmenys, kurie turi tam tikrų medicinių, e, specifinių poreikių, turi būti apsaugoti. Ir mano klausimas būtų toks, ar mes tikrai supaprastiname tą pasiūlymą, ar tą teisės aktą, ar tik tai jį padarome dar labiau sudėtingą kai kuriuose srityse. Uh, Taip, pranešė teisingai pasakė, buvo susitarimas šio klausimu, tačiau jis buvo pažeistas, kadangi um, plenarnėje sesijoje bandoma prasumti šį dokumentą anksčiau. Taigi aš galvoju, kad aš laisvai galėsiu dabar elgtis irgi. Um, visų pirma, dėl kompromisų. Pirmas buvo pasiūlymas dėl um, maisto beglitimo. Aš visiškai um, sutinku, kad tekstas, kurį parengėme komitete, būtų paprastesnis vartotojams, bet man atrodo, jis tikrai nieko neduoda jų apsaugos prasme. Čia tik tai gamintojai yra apsaugomi tam tikrose valstybėse, tam, tikri, tam tikra nacionalinė tvarka yra apsaugoma ir tikrai mes neturėtume vadovautis tuo. Taip pat man kila tam tikrų problemų dėl um, pasiūlymų iš komiteto dėl asmenų, kurie turi laikytis mažo koloringumo ir labai mažo koloringumo uh, dietos. Man atrodo, kad tie asmenys, kur, kurių tam tikra yra būklė, kuri nekelia pavojus jų sveikatai, jie turėtų gauti pagalbą e, dėl pasirinkdami produkciją, kuri jiems būtų naudinga. Bet nėra tikrai jokio pagrindo, pavyzdžiui, dėl reklamos pasiūlymų atitinkamų, um, dėl tam tikrų maisto produktų. Tikrai nėra jokių įrodymų, kad reikėtų būtent tokių taisyklių, kokios yra siūlomos. Toliau, nauji pasiū... pakeitimai dėl pesticidų. Juk mes, mano manimu, turime jau tikrai labai griežtas galiojančias taisyklės dėl pesticidų naudojimo. Tikrai nebuvo jokio, jokių naujų įrodymų, kad kad tikrai reikia dar sugriežtinti pesticidų kontrolę, kai nekalba apie šias konkrečias e, vartotojų grupės. Jeigu tikrai mes priimsime kažkokius tai teisės aktus šio klausimu, tai reikia bent jau pasielgti mandagiai ir pateikti tinkamus įrodymus, kurie įtikintų bus, kad reikia tų taisyklių. Pone Gerling, e, pone Weisgerber iškėlė mylną kortelę. Ar sutiksite atsakyti? Prašom. Pone Weisgerber. Dank. Ich habe eine Frage an Ačiū pirmininkė, aš noriu paklausti ponios Gerling. Jūs pasakėte, kad mm, teisės aktai dėl glitimo netoleruojančių asmenų, čia nieko mums naujo neduoda, bet aš galvoju, kad reikia apsaugoti tokius asmenys, nes tokie asmenys, kurie kenčia dėl tokių tam tikrų produktų netoleravimo, tikrai turi gauti papildomą apsaugą. Pavyzdžiui, dėl produktų ženklinimo teisės aktų, tų nuostatų, kurios yra ten, nepakanka. Ar jūs nesutinkate su tuo? Pane Gerling? Taip, paprastas atsakymas yra toks. Manau, kad jūs klystate. Okay, Tik tiek? Ir klausimas toks, ar tikrai toms grupėms padėsim ar nepadėsim e, šiuo papildomu pasiūlymu. Man atrodo, mes tikrai toms grupėms nepadėsime. Ir tas teisės aktas, kurį mes priimame dėl maisto produktų, dėl visų Mm, nuostatų, ką mes čia turime, man atrodo, tai, kas jau yra dėl e, teiginių, dėl maisto produktų sveika, sveikatingumo, maistingumo, jau yra ir čia nieko naujo, naudingo nėra šiame teisės akte. Šimanski. Pana Šimanski, pusantros minutės. E, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją su atliktų darbų O kai dėl naujo reglamento, tai dabar jau esamos e, taisyklės tikrai turėtų būti tobulinamos. Kodėl? Todėl, kad e, dabartinėje, dabartiniuose teisės aktuose yra labai daug e, spragų, kas privedė prie daugelio problemų. Dėl tos priežasties siūlome mažinti biurokratinę maštą, naštą, e, eliminuoti kliūtis, e, su kuriamis susiduria mažos ir vidutinės įmonės dominuojančios specialių maisto produktų rinkoje. Bet, aišku, pats svarbiausias dalykas yra užtikrinti maisto produktų saugą, nes e, tokie maisto produktai yra skirti itin pažydžiamoms e, žmonių grupėms, pavyzdžiui, kūdikiams. Norėčiau pritarti e, savo komiteto narių nuomoniai, kad pasak kurio valstybės narės galėtų pasinaudoti savo nacionalinėmis taisyklėmis, E, kurios gali būti griežtesnės, siekiant užtikrinti geresnę visuomenės sveikatos apsaugą. Ačiū. Toliau GUE frakcijos vardu. Pone Susa. Ačiū pirmininkė. Šiandieną, jeigu apsilankysite parduotuvėje ir pažvelgsite į tą lentyną, kur E, sudėti jogurtai, jums pasirodys, kad jūs e, na, apsilankite vaistinėje, atsižvelgiant į tuos teiginius apie jogurto sveikatingumą. E, ir manau, kad na, tai situacija visiškai nedėra su mūsų teiginiais, kad, tarkim, vartotojams trūksta informacijos. Problema yra ta, kad kartais visiškai e, na, neįmanoma tokiems specialių poreikių turintiems žmonėms įsigyti e, jiems skirtų produktų. Kitas dalykas yra tokių specialių produktų kaina, kadangi paprastai tokie produktai yra brangesni. Jeigu žmogus turi tam tikrų specialių poreikių, tai kartais neturi teisės rinktis, bet privalo įsigyti vieną ar kitą produktą. E, kitas dalykas, na, yra žmonių grupė, kurie tiesiog neturi lėšų įsigyti e, produktų, kurie yra būtini jų gyvybei. Be kita ko, tokius e, specialius maisto produktus paprastai gamina didelės tarptautinės kompanijos, kurios ir diktuoja sąlygas. O mes turime apsaugoti pačius pažeidžiamiausius žmonės. Ačiū poniai Sūsa. O dabar suteiksime žodį kitiems kalbėtojams. Dvi minutės ponui Lyse. Ačiū pirmininkė komisijos nariai kolegos. Norėčiau padėkoti Frederik Krys už jos darbą rengiant šį pranešimą. Taip padėkoju ir šešėliniams pranešėjams, ypač Ester Delengė, kuri mūsų frakcijos vardu atidžiai stebėjo šį darbą daugeliu klausimų mums pavyko sutarti ir manau, kad kompromisas dėl maisto produktų skirtų konkrečioms gyventojų grupėms yra geras. Mes jį išsamei aptarėme ir manau, kad labai svarbu numatyti specialius maisto produktus tam tikroms grupėms. Kalbame apie maisto produktus be glitimo ženklinimo direktyvoje. Tačiau reikėtų pasakyti, kad jeigu žmogus visą dieną e, valgo saldumynus, tai negalime gal kalbėti apie subalansuotą dietą. Dėl vaikų ir kūdikių tie pakeitimai, kurie yra pateikti, neturėtų sudaryti įspūdžio, kad pesticidams yra vieta kūdikiams skirtame maiste. Praėjusiame dešimtmetyje buvo numatyti griežti teisės aktai ir netgi buvo vienu metu pasakyta, kad kūdikiams tinka tik ekologiški maisto produktai. Aš pats esu dirbęs su vaikais ir turiu pasakyti, kad šioje srityje visada reikia įsiklausyti į ekspertus. Mes rengiame konsultacijas su ekspertais, atsižvelgiame jų rekomendacijas, bet mat, dabar girdime, kad pranešėja ir kiti kolegos yra pateikę dar geresnių pakeitimų. Mes manome, kad visa numatoma nauja informacija yra naudinga. Turime taip pat reaguoti į naujai atsirandančią informaciją. Apskritai turiu pasakyti, kad pasiūlymas yra geras ir mes neturėtume sudaryti apie jį klaidingo įspūdžio. Dėkoju ponui e, Leisė, dabar minutė ponui Grotė. Ačiū, pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir pranešėjai. Dėl šis pranešimas aplinkos saugos komitete buvo patvirtintas e, vienbalsiai. 62 e, nariai balsavo už, nebuvo susilaikiusių ir nebuvo balsavusių prieš. Mes pasiekime kompromisą ir žinoma, Šioje teisėkuros procedūroje didžiausias prioritetas yra užtikrinti aukštą apsaugos lygį vartotojams, ypač patiems jauniausiams mūsų visuomenės nariams, tai yra vaikams, kuriems reikalinga apsauga. Kalbant apie glitimo netoleravimą, tai yra problema, ypač vaikų darželiuose. Aš turiu du iki mokyklinio amžiaus vaikus ir matau, kad e, yra vaikų netoleruojančių plitimų. Labai svarbu, kad į atitinkamus pakeitimus būtų atsižvelgta per antrąjį svarstymą su komisija ir taryba. Tikiuosi pasieksime gerą rezultatą. Ačiū dabar, minutė ponui Rosi. Ačiū pirmininkė. Komisija e, nusprendė atsisakyti dietinio maisto produktų savokos. E, tačiau, na, Nežinau, ar toks geras e, pasiūlymas. Tarkim, e, kūdikiai, e, kuriems kurių amžius yra mažesnis nei 3 metai, jiems reikia specialus maisto, specialus maisto produktai. Na, šiuo pateiktų pasiūlymų tiesiog bandoma eliminuoti tam tikras spragas, kurios egzistavo anksčiau teisės aktais. Taip pat e, čia yra kalbama apie specialų e, pieną vaikams iki trijų metų, taip pat e, na, kalbama ir apie specialų maistą sportininkams. Toliau celiakija sergantis žmonės taip pat turėtų būti įtraukti į reglamento taikymo sritį. Vien tik tai, jeigu mes paminėsime alergenus, neužtikrinsime tinkamos apsaugos lygio. Ačiū, panė Rosi pusantros minutės, ponia Grostet. Ačiū pirmininkė. Nori, norėti supaprastinti Europos teisės aktus yra geras dalykas, bet svarbu, kad nebūtų pakengta maisto produktų saugai ir svarbu, kad galvojant apie mytybinę saugą ir sanitarinę saugą, nebūtų pakengta uh, e, toms garantijoms, kurios yra toje srityje, kad taip pat uh, ypač pažeidžiamoms grupėms būtų visos garantijos suteiktos. Pavyzdžiui, reikia kalbėti apie uh, di diabetų sergančius asmenys, netoleruojančius glitimo ir taip toliau. Um, tai yra ypač, pavyzdžiui, asmenys, kurie netoleruoja glitimo ar tie, kurie uh, turi laikytis griežtos, mažai reikalingos dietos, kai nėra garantijų jiems, tai tikrai nesuprantama. Tikrai matome, kad šiais laikais labai daug asmenų netoleruoja glitimo ir todėl norime, kad e, maisto produktai be glitimo būtų įtraukti į šio teisės akto taikymo sritį, kad būtų garantuota apsauga būtent tokiems asmenims. Nes e, Kitaip tai būtų nesuprantama. Mes taip pat laukiame, kad Europos maisto saugos agentūra pasisakytų e, dėl, e, pavyzdžiui, pieno produktų skirtų mažiems vaikams iki trejų metų saugos, nes tikrai nesuprantame, kaip taip gali būti, kad būtų tokie maisto produktai užkristi pesticidais, pavyzdžiui. Um, tikiuosi, kad tikrai mes balsuodami parlamente parodysime, kad galime apginti labiausiai pažeidžiamus vartotojus. Ačiū, ponė Vilmot. President pirmininkė. Šis pranešimas buvo milžiniška užduotis ir aš sveikinu e, daug pakeitimų, kuriuos padarė komisija ir pranešėja, tačiau noriu sutelti dėmesį į vieną konkretų klausimą. Tai yra taip vadinamųjų tolesnio maitinimo um, mažiems vaikams virš šešių mėnesių um, tos produkcijos reklamą. E, komisija sako, kad ir daug kas sako, kad nereikia tokių specialių um, maisto produktų. Yra dabar netgi taikoma um, taikomas draudimas reklamuoti e, pradinius pieno mišinius kūdikiams iki šešių mėnesių. Tačiau ką daryti su kitais su, e, pro, produktais, kurie skirti mažiems vaikams virš šešių mėnesių? Mokslo tyrimai rodo, kad dėl rinkodaros visų um, priemonių daugelis vaik, e, tėvų nesupranta, koks yra skirtumas tarp pradinių mišinių ir tolesnio maitinimo e, pieno produktų e, vaikams. Dėl to skirtumo nesupratimo labai dažnai yra netinkamų laikų naudojami tie pieno mišiniai, dažnai per nelik ankstyvame amžiuje. Aišku, tėvai nori suteikti kaip galima geresnę mytybą, mytybą savo vaikams. Tačiau Tačiau tėvai turi turėti galimybę rinktis pasiremdami objektyvę informaciją, kuri būtų gauta iš ekspertų, kad nebūtų pramonės spaudimo jie paveikti pirkti tą produkciją, kuri yra nereikalinga jų vaikams. Taigi aš raginu visus balsuoti už 87 pakeitimą. Pone Vilmo, tai yra iškelta um, mėlyna kortelė, ponios Delangin. Ar jūs atsakytumėt? Pone Delangė, prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, aš nesuprantu prieš kiek laiko ponė Vilmot pati pirko um, pieno mišinius, tačiau yra ant pieno mišinių didžiulis vienetas reiškia nuo 1 iki 6 mėnesių. Tolesnio maitinimo e, pieno mišiniams yra didelis e, dvejetas nuo 6 iki 12 mėnesių vaikams. Tai reiškia, kad yra skirti mišiniai. Pone Vilmo, ar jūs galvojate, kad va, Europos vartotojai yra tokie kvaili, kad nesupranta nieko? Ar čia reikia tokių tikrai um, globėjiškų priemonių, kad viskas būtų sureglamentuota iki tokios detalės, kuri nereikalinga? Pone Vilma. Taip teisingai, labai labai seniai um, jau turėjau vaikų, nes esu gerokai vyresnė nei kolegė, tačiau turiu pasakyti, kad niekada nesupirkusi pieno mišinių. Aš mm, maitinau savo vaikus su krūtimi, tačiau kalbu ne apie tai. Ar jūs leisite man atsakyti? kalbu ne apie tai, ar moteris renkasi maitinti krūtimi savo kūdikį ar iš buteliuko. Aš, man nekila problemų dėl moters pasirinkimo, tai yra jos pasirinkimas. Um, žmonės renkasi skirtingai savo gyvenimo būdą ir taip toliau, vieniems kyla problemų dėl žindimo krūtimi. Tačiau mokslo tyrimai yra parodę, kad daug tėvų e, kartais nesupranta skirtumo tarp e, pradinio pieno mišinio kūdikiu ir tolesnio maitinimo pieno mišinių mažiems vaikams. Taigi labai svarbu, kad tėvai nebūtų suklaidinti ir nepirktų tų o, produktų, kurie nėra būtini, nėra reikalingi jų vaikams. Ačiū. Dabar žodis ponui Paška. Ačiū suteiktą žodį. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pažeidžiamų grupių apsauga yra labai svarbi visuomenės užduotis. Dėl tos priežasties E, tinkami teisės aktai dėl maisto produktų kūdikiams ir mažiems vaikams, e, taip pat ir žmonėms, kurie turi specialių e, poreikių, turi atsižvelgti į paskutinius mokslinius įrodymus. Komisija siekia supaprastinti ir suderinti taisyklės, tokį siekį galime pasveikinti. Tačiau, na, atsižvelgiant į paskutinius mokslinius įrodymus, manau, kad mes e, turėtume numatyti griežtesnės taisyklės, pavyzdžiui, uždrausti pesticidų, e, pesticidus e, maisto produktuose, kurie yra skirti specialių poreikių turintiems žmonėms. Komisija pateikė pasiūlymą dėl labai sudėtingo teisės akto, tačiau lieka vienas klausimas neatsakytas. Kas atsakys su tais maisto produktais, kurie yra skirti glitimo netoleruojantiems žmonėms. Taigi mes turime stebėti, kokią, kokią informaciją mums pateiks mokslininkai e, dėl maisto produktų poveikio e, žmonių sveikatai ir remiantis tą informaciją e, imtis veiksmų. Žodis ponui Zeiber. Ačiū. Norėčiau padėkoti Ester Delangė, kuri e, dirbo mūsų frakcijoje. Tačiau taip pat ir kalbėdami apie kūdikių mišinukus, neturime pamiršti ir kitų pažydžiamų e, žmonių grupių. Jeigu pažvelgsite į statistiką, matysite, kad 10-20 procentų e, žmonių netoleruoja laktozės, 6-7 procentai e, žmonių nesisavina tam tikrų maisto medžiagų. E, kiti žmonės turi e, na, problemų dėl glitino netoleravimo ir manau, kad reali situacija yra daug prastesnė nei rodo statistiniai duomenys. Taigi, atsižvelgiant į esamą situaciją, sunku e, na, vartotojams pasirinkti tinkamus produktus. Per pastaruosius dešimtmečius maisto produktų įvairovė padidėjo, E, e, dabar, pavyzdžiui, ir sportininkai gali įsigyti e, specialius produktus, kurie, kuriuose baltymų kiekis yra didesnis. Mm, taip pat yra ir įvairių kitų maisto produktų, kurie, pavyzdžiui, yra siūlomi žmonėms, kad jie, pavyzdžiui, numestų tam tikrą svorio kiekį per kelias savaitės. Bet kuriuo atveju manau, kad reikalingas teisės aktas dėl e, maisto produktų e, skirtų specialiems poreikiams turintiems žmonėms. Bet nežinau, ar viską galima sutalpinti į vieną reglamentą, ką mes dabar darome. E, įmonės turi aiškiai žinoti, kaip ženklinti produktus, e, informacija pateikiama produktą, vartotojams taip pat turi būti aiški. Ir e, toks yra pagrindinis tikslas. Ačiū. Dabar žodis poniai Veslund. Dėkoju. Aš sutinku su daugeliu, kad šis reglamentas yra labai svarbus, siekiant apsaugoti pažeidžiamas žmonių grupės. Dėl tos priežasties labai svarbu įtraukti į reglamento taikymus rytį maistą e, glitimo netoleruojantiems asmenims. Taip pat norėčiau e, balsuoti už 84 pakeitimą, bet dėja to negaliu padaryti dėl kompromiso pasiekto su kitomis frakcijomis. Aš balsuosiu teigiam, už 86 pakeitimą, kaip pasakė, e, atsižvelgianti tai, ką pasakė ponė Delangen. Aš pati turiu du vaikus E, maitinau jos krūtimi e, ir vėliau taip pat maitinau jos mišinukais ir galiu pasakyti, kad tiek kūdikiams, tiek mažiems vaikams, na, skirti mišinukai pasižymi tą pačią e, sudėtimi. Ir nemanau, kad pasiūlymai dėl mišinukų reklamos draudimo yra geri. Na, man taip pat teko įsigyti kartais netinkamą e, produktą dėl to, kad e, na, jie yra labai panašus. Ačiū, poniai Veslun. Toliau žodis e, poniai Klas. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Maisto produktai, maistas, kuris mums padeda išgyventi, turi būti reglamentuojama specialiomis taisyklėmis, ypač kūdikiams skirtas maistas. E, tai yra svarbu norint išlaikyti ir gerą sveikatą ir užtikrinti tinkamą vaiko vystimasi. Mes nenorime taikstyti su jokia pripažinta rizika. Kiekviena klaida, kurią padaro pramonės atstovai, už kiekvieną klaidą e, įmonės bus baudžiamos vartotojų. Kalbant apie teiginius apie sveikatingumą, mes esame numatę labai griežtus teisės aktus. Dėl pesticidų likučių yra numatytos daug mažesnės ribos nei būtų žalinga. Taigi, daugumoje maisto produktų nėra jokių likučių ir parlamentas visada laikosi atsargumo principo e, tada, kai kalbama apie kūdikius ir mažus vaikus. Tuo principu mes turėtume ir toliau remtis. Ir komitete labai įtemptai dirbome, siekdami rasti tinkamą formuluotę šio klausimu. Noriu padėkoti poniai Ris ir Ester Delangė už puikų bendradarbiavimą. Aš manau, mes turime pripažinti, kad vaikai nuo vienerių metų amžiaus gali valgyti prie to paties pietų stalo kaip ir kiti šeimos nariai. Ačiū dabar panas Prilo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją už e, pasiektą kompromisą e, juo yra sustiprinamas komisijos pasiūlymas, nes e, užtikrinama geresnė pažeidžiamų žmonių grupių apsauga, taip pat geriau vartotojai informuojami. Labai svarbu atkreipti dėmesį į e, maistą skirtą glitimo netoleruojantiems asmenims. Jeigu mes netrauksime į reglamento taikymo sritį e, šį, šio maisto, šių maisto produktų, tai tikrai nebus gerai, nes e, tokiu atveju nebus užtikrintas tinkamas glitimo netoleruojančių asmenų saugumas. Taip pat mes nu, paminėti uh, ir horizontales e, reglamento nuostatas, kurios turėtų būti taikomos e, maisto produktams e, glitimo netoleruojantiems asmenims. Tačiau manau, kad to nepakanka. Reikia maisto produktus glitimo netoleruojantiems asmenims įtraukti ir čia. Ačiū ponui Pirilio. Dabar žodis poniai Kadenbach. Pirmininkė, komisijos nariai. Manau, kad taisyklės, kurias šiandien esame numatę, padės mums pasiekti daugumą mūsų tikslų, tai yra užtikrins geresnę vartotojų apsaugą, taip pat e, užtikrins ir didesnį užtikrintumą gamintojams. Mm, numatydami tinkamą ženklinimą mes padedame e, vartotojams pasirinkti iš rinkoje esančių produktų. Taip pat padedame tiems vartotojams, kurie dėl specialių mytybos poreikių negali rinktis iš viso produktų asortimento. Todėl reikia numatyti taisyklės, reikia numatyti apsaugą, e, pavyzdžiui, vėžių sergantiems asmenims e, ar medžiagų apykaitos sutrikimų turintiems asmenims. Taip pat reikia apsaugoti ir jauniausius visuomenės narius, tai yra žindomus kūdikius mums dažnai nepavyksta pasiekti tokio rezultato, kuris būtų naudingas šiems asmenims. Turi būti galimybė rinktis, žindyti kūdikį krūtimi ar rinktis pieno mišinius, bet neturi būti daromas joks spaudimas dėl šio pasirinkimo. Ačiū dabar ponas Tarabela, viena minutė. Pirmin... Aš pozityviai vertinu šį pranešimą, kuris yra skirtas apsaugoti vai, ma, kūdikius, vai, mažus vaikus ir žmonės su specifiniais mitybiniais poreikiais. Aš noriu ypač paminėti pavyzdžiui, reklamos nuostatas dėl maisto kūdikiams iki šešių mėnesių ir nuo šešių mėnesių iki, metų, nes iš tikrųjų čia kartais e, labiau vadovaujamas rinkodariniais poreikiais, tikslais, o nėra siekiama vartotojui suteikti aiškę suprantamą informaciją. Bet iš tikrųjų, kai nėra tos aiškios informacijos, tai kyla pavojus mūsų vaikams. Taigi aš manau, kad reikia griežtesnių nuostatų, bet to reikia ir efektyvaus vertinimo mechanizmo kad iš tikrųjų būtų galima įvertinti, kiek pasiekėma tų tikslų, kurie siekini su tomis vartotojų grupėmis, kurias siekėme apsaugoti, bet ir bendrai, kad įvertintumėm situaciją rinkoje. Dėkuoju ponui Tarabelą, dabar ponia Merkis vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, dėkuoju e, pranešėjui. Pranešėjai už puikų pasiūlymą tikrai atėjo laikas e, siekti patobulinimų šioje srityje. Kaip buvo pasakyta, inovacijos e, naujovės maisto produktų srityje atsiranda greičiau nei ir mes nespėjame e, paskui jas. Kaip buvo pasakyta, yra daug žmonių turinčių alergijų ir specialių mytybos poreikių ir turime jiems padėti. Žinoma, tarp gyventojų yra ir pažeidžiamų grupių. Yra žmonių kenčiančių nuo alergijų ir jie nusipelno specialus dėmesio. Tikrai ne visada lengva perskaityti e, tai, kas pasakyta etiketėje, kalbant apie mišinius kūdikiams, jie yra skirstomi į pirma, pirmos, antros kategorijos e, produktus, tačiau tėvai dažnai pagrebė produktą nuo lentynos e, per daug neįsigilinęs. Tokią situaciją sus, buvau susidūrusi ir aš. Reikėtų galvoti apie aiškesnės pakuotės, kad tėvai geriau suprastų, ką iš tikrųjų perka. Čia labai svarbu vaidmenį atlieka reklama ir mes turime galvoti apie reklamą, nes dažnai reklamoje pateikiami klaidinantis teiginiai. Mes čia, žinoma, nekalbame apie kažkokį stebuklingą sprendimą, kuris padėtų uh, E, išspręsti visas problemas. Reikėtų galvoti ir apie tokius dalykus kaip nanotehnologijos. Šioje srityje naujovių atsiranda labai greitai, taigi timiausioje ateityje turime skirti laiko ir šiam klausimui, taip pat turime galvoti apie pažeidžiamas gyventojų grupės. Dėkoju poniai Merkės, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Pone Vaisgerber, vieną minutę. Ačiū pirmininkė eilinis vartotojas gali laisvai pasirinkti tuos produktus, kuriuos nori pirkti parduotuvėje ir juos vartoti. Čia užtenka ir ženklinimo direktyvos nuostatų. Tačiau, kai kalbame apie specifinės grupės, pavyzdžiui, kūdikius ir mažus vaikus, čia reikia laikytis labai aukštų reikalavimų dėl maisto produktų ženklinimo ir uh, gamybos. Aš turiu taip pat labai mažų vaikų e, ir manau, kad uh, kūdikį miši, pieno, pinišiai, pieno mišiniai kūdikiams neturėtų būti reklamuojami pasinaudojant labai gražiais kūdikių um, veidukais, paveikslėliais. Aš manau, kad uh, taip. Um, produktai labai dažnai um, yra labai saldus ir tiesiog pripratina vaikus prie saldaus maisto ir jie nebenori jokio kitokio maisto. Uh, mažiems vaikams, aišku, reikia specifinio maisto, kadangi jų mytybos poreikiai yra specifiniai ir todėl labai svarbu, kad užtikrintumėm labai aukšto standarto apsaugą. Uh, kalbėčiau taip pat ir apie glitimo netoleruojančius asmenys. Jų mytybos poreikiai taip pat yra specifiniai ir jiems taip pat turi būti atitinkama apsauga garantuota. Um, jų, jiems, yra, jiems skirtuose maisto produktuose reikia, kad būtų atitinkamų ir mytybinių elementų, vitaminų ir tokie patys kiekiai, kaip ir produktuose kitiems asmenims. Eh, ik wil eh, mijn collega Frederik eh, Ries bedanken voor haar fantastische werk. Heel goed dat er. Man is... Norėčiau pasveikinti kolegą, kolegę Frederik Rys atlikus puikų darbą. Ji tikrai bandė įnešti aiškumo į pakankamai neiškes dabar teisinės nuostatas ir siekia apsaugoti MVI, aišku, reikia garantuoti pakankamą dėmesį visai, visam šiam sektoriui, bet manau, kad vien tik tai tai, kad produktų etiketėse bus aiški informacija, neišspręs visų problemų. Pavyzdžiui, mm, netaip seniai mes skiriame daug dėmesio vaikų um, švietimui, dėl tinkamo maisto, bet aš manau, kad mums reikia dar platesnių um, švietimo kampanijų. Dažnai vaikai šiais laikais nežino, kas yra sveika, kas yra gerai, kas yra naudinga. Aš manau, kad ir uh, šios ryties uh, pramonę reikia įtraukti į tokias kampanijas, kad ne vien tik tai jie šlovintų savo produkciją, bet prisidėtų prie mūsų vaikų sveikos mytybos sūkdymo. Aš žinau, kad komisaras labai entuziastingai yra nusiteikę šiais klausimais ir aš tikiuosi, kad greitai pamatysime iniciatyvą ir šiuo klausimu, kad mūsų visuomenė būtų sveikesnė. Ačiū, ponai Manders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 ir žinau, kaip sunku pasirinkti e, kūdikiams e, mišinukus. Akivaizdu, kad motinos pienas yra pati geriausia e, alternatyva vaikui. Ir turiu pasakyti, kad labai patys vaikai turi, tėvai apsispręsti, kas yra geriausia jų vaikams. Nepaisant to, labai svarbu užtikrinti, kad ES nebūtų e, na, teisės aktų, kurie atbaidytų tėvus, motinas nuo maitinimo e, krūtimi. Pone Molzer. Pone Kadenbach. Ačiū pirmininkė. E, šiuo metu yra aptariama daugiametinė finansinė programa. Ir nepaisant tų diskusijų, nereikėtų pamiršti ir diskusijų dėl maisto produktų. E, reikėtų kalbėti ir apie ženklinimą, informavimą. Bet e, na, mes neužtikrinsime e, visuomenės veikatos apsaugos, jeigu patys piliečiai nesupras savo pačių poreikių. Taigi tai reikia atkreipti dėmesį, kad žmonės reikia šviesti ne tik tai uh, apie mytybą, tačiau taip pat ir apie jų sveikatą. Ačiū dabar žodis ponui Šlyter. Dėkoju, pirmininkė. Mes kalbame apie kūdikių ir mažų vaikų mišinukus, tačiau egzistuoja ir trečia mišinukų kategorija. Dėl tos priežasties manau, kad reikėtų numatyti tokią bendrą e, mišinių reklamą, nes e, na, nereikėtų tik tai akcentuoti dviejų e, mišinių kategorijų. Trečiai mišinių kategorijai priklauso praturtintas karvės pienas. Be kita ko, mes nemanome, kad į e, reglamentą e, reikėtų įtraukti e, sportininkams skirtus maisto produktus ar lieklinančius produktus. Toks buvo žaliųjų frakcijos pasiūlymas, kad tuos produktus turėtų būti, tie produktai turėtų būti reglamentuojami teisės aktais dėl teiginių apie sveikatingumą. Ačiū dabar žodis komisarui daly. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, džiugu, kad mūsų nuomonė sutampa, kad svarbu apsaugoti pačius pažydžiamiausius mūsų visuomenės narius. Norėčiau e, pakomentuoti tris klausimus, kurie buvo iškelti šių diskusijų metu. Taigi, e, dėl kūdikių ir mažų vaikų mišinukų. Matau, kad nuomonės įsiskyrė. Tačiau šiuo atžvilgiu norėčiau iš tiesų pasikonsultuoti su EFSA agentūra. Taip pat norėčiau e, pritarti tam, kad būtų parengta speciali ataskaita šio klausimu. Esame taip pat pasirengę pasigilinti į reklamos klausimą, apie ką kalbėjo kai kurie parlamentarai. Dėl pesticidų. Kaip jau minėjau, teisės aktai dėl pesticidų yra šiuo metu peržiūrėti ir jau dabar atsižvelgiama e, peržiūrėta teisės aktuose į pažeidžiamas žmonių grup, grupės. Sutinku su kūdikiams ir mažiems vaikams e, maisto produktuose esančių pesticidų likučių, tai jų kiekis turėtų būti kiek galima ribotas. Toliau e, Na, jau ir dabar yra numatyti itin maži pesticidų toleruojami lygiai. Tokie lygiai yra tokie maži, kad de facto pesticidų likučiai yra draudžiami. Dėl tos priežasties mes galime pritarti jūsų pateiktiems pasiūlymams su sąlyga, kad jie dera su eksamomis taisyklėmis. Norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką, kad e, reikia atskirti du dalykus e, - pesticidų taikymą ir jų buvimą Jeigu mes drausime pesticidų naudojimą, reikš, kad mes tokiu atveju bandysime išvengti pesticidų e, buvimo, pavyzdžiui, ekologiškose laukose. Tačiau neišvengsime uh, kitų e, teritorijų užkretimo. Dėl tos priežasties pesticidų e, likučiai gali būti e, dėl šios priežasties ir kūdikių mišinukuose. Tokia nuostata bus taikoma visiems kūdikių ir mažų vaikų mišinukams. Dėl maisto produktų glitimo netoleruojantiems asmenėms. Man atrodo, E, jūs turite suprasti, kad mūsų pasiūlymas tikrai nesumažina e, tokių e, specialių poreikių turinčių žmonių apsaugos. Atvirkščiai, mes tik tai didiname jų apsaugą. Dėl ko? Todėl, kad, na, išsaugomės sudėties ir ženklinimo taisyklės. Komisija tiesiog nori nekeisti tų taisyklių. Tačiau tos taisyklės turėtų būti perkeltos į kitą teisės aktą, kuriuo reglamentuojamas e, vartotojų informavimas. Taigi, e, glitimo netoleruojantis asmenys bus apsaugoti, todėl kad taisyklės griežtesnės bus taikomos ir pakuotam, ir nepakuotam maistui. Taigi, iš principo, toks e, teisės aktas yra geresnis, e, užtikrina e, supaprastinimą, teisės aktų supaprastinimą ir visos taisyklės, kurios reglamentuotų maistą skirtą glitimo netoleruojantiems asmenims, būtų užfiksuotos viename teisės akte. Taikymos ryties praplėtimas šiame tekste E, būtų iš tiesų sveikintinas dalykas. Ačiū komisarui, dabar suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Rys. Ačiū pirmininkė. Pabaigai vėlgi norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė šio klausimu. Aš taip suprantu, kad yra toks bendras palaikymas tam kompromisui, kurį mes sudarėme komitete. Aišku, aš įsiklausiau ir visus Mm, aspektus, niuansus, kuriuos išsakė atitinkamos frakcijos, atitinkami kolegos dėl e, šių maisto produktų, dėl ženklinimo, dėl reklamos, taip pat ir komisaras pasisakė šio klausimu, dėl pridėtinės vertės ties tolesnio maitinimo pieno gėrimo mažiems vaikams, kolegos išsakė savo susirūpinimą, aš irgi pritariu prie to, e, tam susirūpinimui, dėl pesticidų irgi apie tai buvo plačiai kalbėta ir ponia Klas ypač apie tai kalbėjo ir komisaras būtent paminėjo tai, kad yra ir horizontalus ir bendrėjai teisės aktai ir mes patys dirbome šio klausimu netaip seniai. Ir Dėmesys čia suteikiamas būtent į specifinių mytybos poreikių gyventojus, jų apsaugą. Reikia, aišku, užtikrinti, kad mūsų teisės aktas dėrėtų su kitais, kitų sektorių teisės aktais atitinkamai. Pirmininkaujančios Danijos atstovų nėra, bet noriu paminėti, kad pirmojų svarstymų nesėkmės gal reikėtų priskirti Danijos pirmininkavimui, nes iš tikrųjų ta paspartinta procedūra parodė, kad ji turi trūkumų. Aš sakyčiau, kad e, per mažai gal nuo 2009 metų, nuo, nuo pradžios mūsų e, kadencijos yra akcentuojama, tai aš, aš manau, kad tikrai mūsų sprendimas dabar balsuoti būtent uh, Um, gal parodė savo trūkumus. Aš tikiuosi, kad antrojų svarstymų viskas vyks sklandžiau. O dabar dėl um, to, kas skiriasi mūsų pozicijoje su komisija, palyginti poziciją. Pavyzdžiui, dėl glitimo netoleruojančių asmenų mes galvojame, kad um, reikia čia teisės aktų, nes neužtenka vien to, kas yra pasakyta produktų ženklimo teisės akte. Tų nuostatų mes galvojame, kad reikia atitinkamų griežtesnių nuostatų dėl ženklinimo, dėl sudėties tokių produktų ir taip toliau. Ir komisarė, dar ką jūs minėjote, pavyzdžiui, um, dėl to, kad parlamentas norėtų taip pat ir, pavyzdžiui, peržiūros teisės ir visų galimybių dalyvauti visose procesuose ir dėl tų žymiųjų atitinkamų sąrašų. Ir čia dėl, taip pat dėl deleguotojų aktų taip pat mes norėtumėm, kad visos teisės būtų parlamento išsaugotos. Ačiū, dėkoju poniai Rys. Baigėme diskusiją šio klausimu, dėl jo bus balsuojama šiandien vidurdienį. Dabar perkime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pasiūlymas dėl um, atlantinių silkių išteklių esančių į vakarus nuo Škotijos ir šių išteklių žvejybos būdų daugiamečio plano.